and the texts adopted are available. Are there any comments? Dienos priimto posėdžio protokolo tekstas yra išdalintas, jei niekas neturi komentarų, tuomet posėdžio protokolą patvirtinsime. Ir